So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde dann doch jetzt ganz gerne anfangen. Es fehlen zwar noch etliche Mitglieder, aber das. Kolegos, būtų gerai, kad jeigu galėtume pradėti, nors daug kolegų dar neturime, bet neturėtume bausti tų, kurie atvyko į posėdį laiku. Taigi manyčiau, kad turėtume pradėti. Pradėsime nuo pirmo darbo tvarkės klausimo, tai yra darbo tvarkės patvirtinimo. Yra du prašymai pakeisti darbo atvarkę. Dėl 20 yra paprašoma atidėti peticijos svarstymą, nes darbas nėra baigtas kol kas. Ir kolega Cvifka paprašė 30 klausimą perkelti rytoj, kai svarstymas bus 11 klausimas, nes 11 ir 30 klausimai yra susiję. Aš įsivaizduoju, kad prieštaraujančių tam nėra. Taigi, klausiu dabar, ar turite kitų pastabų, klausimų, regis ne, darbo tvarkė yra patvirtinta. Ir dabar periname prie pirmininko pareiškimų. Pirmiausia, Luigi Berlinger praėjusią savaitę buvo patvirtintas kaip parlamento atstovas komitete Europos Teisės instituto pirmininkas ir juris konsulto nominacijos yra pateiktos. Taigi bus numatytas sklandus perėjimas. Trečiadienį vyks bendras posėdis su moterų teisų komitetu nuo 9 iki 10 ryto. kartu dalyvaus ponė Regner ir ponė Rakolios. Deja, pats dalyvauti negalėsiu, nes turiu kitų įsipareigojimų, tačiau ponė Regner mane atstovaus tame susitikime. Tokie yra pirmininko pranešimai. Ar turite pastebėjimų? Regis nėra. Tuomet pereikime prie protokolų tvirtinimo. 2013 metų birželio 19-20 ir birželio 27 dienos posėdžiai. Jeigu nesulauksiu pastabų dėl šių dviejų posėdžių protokolų, jie bus laikomi patvirtinti. Trečias dabar darbo atverkės klausimas. Išklausysime pristatymą, bus pristatomas tyrimas dėl Europos tarptautinės privatinės teisės kodekso nesuderinimo Europos mastu išlaidų Pas mus atvyko administracijos atstovai, nežinau, kas imsis dabar žodžio, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už galimybę kreiptis šiandien į komitetą dėl Europos tarptautinės privatinės teisės kodekso nesuderinimo Europos mastų išlaidų. Aš esu gan naujas ir buvome mes paskirti parengti tyrimą dėl išlaidų ir mes taip pat vertiname ir pridėtinę vertę susijusią su teisės aktais. Komitetas prašė mūsų pasiremti e, kitų ankstesnių tyrimų rezultatais ir mūsų buvo paprašyta pateikti išvadas iš ekonominio požiūrio taško. Aš norėčiau pristatyti Jums išvadas ir trumpai jas pakomentuoti. Nuomonės apklausos rodo, kad 42 procentai ES lygina su laisvė dirbti, mokytis ir keliauti bet kurioje Europos vietoje. Pagrindinė problema yra tokia, kad žmonės negali pasinaudoti šią teisę dėl to, kad skiriasi valstybių narių teisės sistemos. Reikėtų paminėti, kad Lisabonos sutartis padarė svarbių pakeitimų. Vidaus rinka e, dabar nebėra taip stipriai reglamentuojama, taigi tam tikrą prasme teisės aktų institucijos gali siūlyti teisės aktus, kurie skatina laisvą judėjimą, laisvą piliečių judėjimą Europos Sąjungoje. Žinoma, Aš nenoriu, neturiu sakyti, kad ES lygių yra 20 priemonių. Šioje srityje 123, Briuselis 123 ir sektorinio pobūdžio priemonės, kurios apima tam, tikras, tam tikrus sektorius. Tai yra bankroto procedūras, turto nuosavybės klausimus, registruotas partnerystės ir taip toliau. Bet jeigu pažiūrėtume per politinę pusę, pamatytume du E, dalykus. E, valstybės e, narės yra reikalamos suvienodinti įstatymus dėl šeimų teisės, reikia vadovauti sustiprinto bendradarbiavimo principų ir taip pat yra tam tikrų spragų teisės aktuose. Tie 20 teisėkuros priemonių yra išskirtiniai, jų nuostatos yra išsiskiršusios ir skirtingas įgyvendinimas visai nepadeda mums, mūsų piliečiams. 13 spragų buvo nustatyta e, tokiuose sritise, kaip pavyzdžiui, nepilnamečiai. E, čia yra kalba apie pavardės, apie de facto sąjungų pripažinimą, apie tos pačios lyties partnerysčių sudarimą, vaikų įvaikinimą, patikas, teisę, privatumą ir daugelį kitų dalykų, kaip žinome, iš pono Lėnė ir ponios Regner e, įmonių perdavimo klausimas taip pat čia yra svarbus. Nereikalingi teisiniai kaštai, nežinomumas, neiškumas turi neigiamų pasiekmių. Taigi mes bandėme paskaičiuoti, kiek visą tai kainuoja, pasinaudojame e, konservatoriškomis atsargomis e, prielaidomis ir patlikome paskaičiavimus, pažiūrėjome į atskirų sektorių ekonominę veiklą ir paskaičiavome jas. Taigi bendros išlaidos, septintame puslapyje jos yra pateiktos, 127,71 milijonai ir jie yra paskirstyti į atskirus sektorius. Šimtas 37,71 milijonas galbūt nėra tokia didelė suma, bet e, tuos, tą sumą sumoka piliečiai, tai yra teisinės išlaidos, kurias padengia piliečiai. Jeigu pažiūrėtume į šios statistinius duomenys, pamatytume, kad kiekvienais metais ES 2,2 milijonai e, santokų yra sudaroma ir daugybė ištokų. 13-16 e, procentų yra tarptautinės santokos. Beveik 14 milijonų piliečių gyvena kitoje nei kad jų pačių valstybėje. Taip pat yra daug e, tarp valstybinių gimimų. Taigi tai yra tam tikras rytis, kurioje reikia teisės akto. Kadangi stinga harmonizuoto požiūrio ES lygių, e, tai atsiliepia piliečiams. Mes taip pat patikime pavyzdžių savo ataskaitoje. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį keletą iš jų. 37 puslapyje, pavyzdžiui, yra pavyzdys. Tai yra hipotetinio pobūdžio pavyzdžiai, bet jie yra pagristi bylomis, kurios buvo svarsytos teisingumo teisme. E, šiame e, pavyzdė kalbama apie užsienietį, kuris gyvena Lietuvoje 15 metų, jis turi ten turto nusavybę ir jis nori uh, Jis tada e, kenčia nuo demencijos ir nebegali tvarkyti savo reikalų. Jo sunus Džesperis, kuris turi teisę jam atstovauti, negali parduoti jo turėto būsto Vilniuje dėl to, kad jo turimos atstovavimo teisės nėra pripažįstamos Lietuvos valdžios institucijų. Čia, aišku, mes nekritikuojame jokios valstybės narės, tas yra matoma daug kur, tiesiog tai atspindi, kaip skiriasi valstybių narių e, įstatymai. E, Galima, aišku, pateikti daugybę kitų pavyzdžių. 70 tūkstančių įvaikinimų kasmet fiksuojama ES. Jeigu vienas procentas yra problematiškas, tai kainuoja maždaug 500, 5 tūkstančius eurų teisinių išlaidų. O be to dar reikėtų pridėti emocinės išlaidas. 7 tūkstančiai šeimų, galima sakyti, turėtų sumokėti 50 tūkstančių eurų per metus To būtų galima išvengti, jeigu e, būtų nustatyta ES lygių kodifikavimo sistema. Mes negalėjome pateikti empirinių duomenų šiai ataskaitai, tačiau mes pateikėme sąrašą bylų 91 puslapyje ir šis sąrašas labai daug ką sako ir parodo, kad ES egzistuoja reali problema. Visą tai rodo, kad reikia kodifikuoti privačią, e, privatį, tarptautinę privatinę teisę, tai supaprastintų nuostatas, e, tada nereikėtų kartoti daugybės kartų apibrėžčių, būtų galima lengviau pripažinti sprendimus e, valstybėse narise ir būtų atsisakyta palankiausio teismo šalies. Aš žinau, kad jūsų komitetas imsis teisės akto pasiūlymo rengimo. Tai būtų labai pagrysta, atsižvelgiant į šio rezultato, iš e, šios ataskaitos rezultatus. Ir dar vienas punktas. Šią popietį jūs svarsysite RAPKAI pranešimą susijusi su tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimu, supaprastinimu. Ten yra kalbama apie dokumentus susijusius su e, privačia nusavybė, su kitais klausimais ir tai yra susiję su mūsų darbu. Mes būtume pasirengę atlikti e, savo kvantifikacinį darbą ir e, šiuo klausimu, jeigu komitetas taip nuspręstų. Ačiū, ponė pirmininkė. Vielen herzlichen Dank, Dan. Wir können. Labai ačiū, ponė Dan. Manau, kad dabar galime leisti savo užduoti klausimus ir galbūt Vėliau mes visą tai išanalizuosime ir grįžime prie šios temos pasteikius vėlesnėje progoje. Jeigu nėra jokių papildomų pastabų, tai manau, kad galbūt e, taip ir darykime. Įsiskaitykime medžiagą ir po to grįšime su įvairiais klausimais. O dabar ketvirtas darbo tokias klausimas, tai vėlgi yra tam tikro tyrimo pristatymas dėl esės įgyvendinimo taikymo priemonių tyrimo ir šių priemonių veiksmingumo įvertinimo pristatymas. Gal galiu suteikti žodį ponė Matabalasteras. Labadiena. Aš atstovauju Miljo organizacijai ir mes didžiuojamės galim pristatyti tyrimą, kurį atliko mūsų organizacija Europos parlamento užsakymų. Pranešimas. Bus išdėstas tokia tokia. Pirmiausiai pristatysiu metodiką, o po to apžvelgsiu tris pagrindinės ataskaitos dalis. Aš esu tikra, kad jūs gavote tą medžiagą. Taigi, pirmiausiai, kalbant apie įvadą ir metodiką, norėčiau akcentuoti štai ką. Europos parlamentas paprašė, kad būtų parengtas šis pranešimas, siekdamas e, surinkti e, medžiagą apie ilgalaikės senėjusias e, problemas įgyvendinant tinkamus teisės aktus Europos Sąjungoje. Buvo mėginama išsiaiškinti, kur dabar yra trūkumų ir kur yra stipriosios pusės tam tikrų priemonių, kurios jau egzistuoja. Na ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų ES teisės įgyvendinimą įvertinti labai sudėtinga. E, reikia skirti maždaug procentą e, tai skirto laiko kiekvienai valstybei, e, norint nu, tai įvertinti kaip nacionaliniu mastu gyvenami Europos teisės aktai ir E, vėliau mes e, numatėme papildomą e, laiką skirti apklausai, tai yra interviu su įvairiausiais valstybės pareigūnais ir taip pat su interesuotomis grupėmis. Mes mėginame apžvelgti įvairius teisės aktus, tarp 16 pasirinktų direktyvų gyvenimą ir kai kurios kitus teisės aktus. ir taip pat e, reikėtų pasakyti, kad e, Europos komisija jiems tam tikrų priemonių blokuoti šitą tyrimą, e, kadangi jį laikė, kad Europos parlamentas neturėtų ieškoti kitokiais būdais informacijos apie tai, kaip gyvename ES teisės aktai, įskyrus tą medžiagą, tą informaciją, kurią jam pateikė komisija. Ir dėl to E, komisija nelabai buvo linkusi bendrabiauti, siūlė kalbėti tik tai su generalinio sekretariato atstovais, o ne bandė neleisti apklausinėti įvairiausių tarnybų, įvairiausių generalinių direktoratų e, atstovų, kadangi būtent per generalinį sekretariatą komisija bando kalbėti vienu balsu, išsakyti vieningą nuomonę. Tokia buvo metodika, kalbant apie tai, kad mes e, atlikome apšalgos pobūdžio tyrimą, galima būtų pasakyti, kad buvo padarytos trys pagrindinės išvados. Pirmiausiai, E, egzistuoja bendra tendencija, kad teisės aktai perkeliami pavėluotai. Galima būtų pasakyti, kad maždaug 75 procentai visų pasirinktų direktyvų buvo perkeltas nacionalinė teisė pavėluotai. Antra išvada, e, ta, kad e, pagreitinto metodo pagal 263 sutarties straipsnį, kur leidžia procedūros pradžioje taikyti bausmes yra iš tikrųjų veiksminga. Ir kalbant apie mūsų pasirinktas tyrimo direktyvas, direktyvos, kurios buvo perkeltos jau po Lisabonos starties įgyvenimo, buvo įgyventos maždaug 24 procentais teisingai, lyginant su tik tai 10 procentų teisingų perkeliamų ankstesnių dokumentų, kurie įsigaliojo dar prieš Lisabono sutartį. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau uh, pabrėžti, ir tai, kad uh, kliūtis, kurias nurodė tiek nacionaliniai valdžios atstovai, tiek um, Europos pareigūnai, uh, buvo tai, kad direktyvos pačios yra gana miglotos, gana neapibrieštos, taip pat e, kliūtis kelia tam tikros vidinės administracinės ir teisėkuros procedūros ir taip pat interpretavimo skirtumai, kurie dažnai e, veda prie to, kad direktyva perkeliama neteisingai. Taigi savo pranešime, savo ataskaitoje mes e, rekomenduojame, kad nereikia numatyti ilgesnių perkelimo terminų, tačiau prieš priemant bet kokį ES e, teisės aktą, valstybės narės turėtų e, numatyti e, tam tikras vidinės struktūras, kurios užtikrintų koordinavimą tarp asmenų, kurie derasi dėl teisės akto ir tų, kurie vėliau būtų atsakingi už jo gyvendimą po to jau priemus kokį nors ES teisės aktą, valstybės narės turėtų vėlgi sukurti struktūras ir tinkamas institucijas, kurios būtų atsakingos e, prisimtų atsakomybę už perkelimo vėlavimą. E, šitie dalykai buvo išdėsti mūsų pranešime. E, taip pat mes paminėjome, jog būtina užtikrinti, kad šios priemonės būtų realistiškos. Kalbant apie komisiją, rekomendacijos apie perkelimo ir gyvenimo planus E, iš tikrųjų padeda perkelimo procesui. E, ir mes taip pat ragintumėm, kad e, tais atvejais, kada ES teisės aktai turi, turi būti gyventi kaip galima greičiau, būtų pasirinkta reglamentų forma. Uh, Kalbant apie Europos parlamentą, rekomendacijos būtų tokios, kad pirmiausia reikėtų užtikrinti, jog komisija e, stebėtų ir užtikrintų mm, Europos reglamentų taikymą kadangi dabar komisija, pažiūrėjau, turi vidinės taisyklės, tačiau e, stebėsenos ir mm, įgyvendimo užtikrinimo e, veikla neapima reglamentų. Taigi tuos dalykus reikėtų e, pataisyti. Na ir taip pat e, reikėtų padaryti tinkamas korekcijas būsimam laikotarpiu. Dar viena rekomendacija būtų, vėlgi, kad parlamentas turėtų užtikrinti, jog komisija turėtų pakankamai išteklių e, sistemingai naudoti vadinamąją greitąją procedūrą. Pavyzdžiui, e, aplinkosaugos e, generalinis direktoratas nesiniai nusprendė dėl išteklių sakos paleisti tinkamus teisinius padalinius ir e, tai keltam tikrą riziką. E, Toliau kalbant apie įvairias priemonės, kurios galėtų užtikrinti geresnę Europos Sąjungos teisės aktų laikymasi, mes numatėme 11 rekomendacijų, 11 priemonių. Mes rekomenduojame, kad, pažiūrėjau, būtų pirmiausiai parengti kriterijai strateginiam panaudojimui, e, tarp jų privaloma koreliacijos lentelių panaudojimą. E, tas lentelės turėtų paruošti arba valstybės narės, arba komisija E, laikydamasi tarp institucinio sustarimo, tarp komisijos parlamento. E, ten ir buvo, kaip tai kalbame apie tai, kad tokios lentelės turėtų būti privalomas. Jeigu valstybės narės e, nesima tolesnių užsisimojų priemonių arba neužpildo tų koreliacinių lentelių, tai komisija turėtų tai padaryti. E, jeigu neužtenka išteklių, jinai e, turėtų kreiptis į Europos parlamentą, prašydama padėti užtikrinti šios reikiamus išteklius. Taip pat mes rekomendavome, kad būtų um, įkurtos specialiosios Europos Sąjungos inspekcijos um, aplinkos saugos e, srityje. E, tokios inspekcijos, e, jų įdėmi tyrimai galėtų būti užtikrinti arba komisijos, arba Europos e, aplinkos agentūros. Ir norime pabrėžti, kad darybų metu, o taip pat e, priimant reglamentą dėl to, dėl Europos aplinkos agentūros įkūrimo, Europos parlamentas svarstė galimybę šią užduotį patikėti e, tam tikroms e, inspekcijoms e, būtent perskait finansavimą per agentūrą, tačiau kadangi tuo metu laikas labai spaudė, e, klausimas buvo atidėtas kitai parlamento kadencijai ir vėliau prie šio klausimo nebuvo grįžta. Taigi tai būtų praktiškai tik tai logiškas teisinys sprendimo kurį e, tam tikrų metų jau buvo prieimęs Europos parlamentas, kitaip sakant, reikėtų diskusijos apie tai, e, kokią vaidmenį galėtų vaidinti Europos agentūra, siekiant užtikrinti Europos e, Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą. Mėginu apžvelgti svarbiausias rekomendacijas, jų yra ir daugiau, ir jūs turbūt, e, kol aš pristatinėsiu vienas, galite paskaityti ir kitas. Kalbant apie e, pasangos bandomai projektą dėl e, pažydimų procedūros, esama kelto išvadų. Pirmiausia, pirmoji išvada, kad dauguma bylų buvo spręsus per tą pilotinį projektą. Taigi iš 1230 nusiskundimų 300 pasiekė e, pažeidimo procedūrą. Kitaip sakant, didžioji dauguma bylų vis dėlto yra išsprendžiamas dar tame pilotinėme etape. E, toliau norėtume akcentuoti, kad sutartyje nėra jokio teisinio pagrindo šitam pilotiniam projektui. E, sutartis tiesiog suteikia komisijai įgaliojimus E, priimti tam tikrą nuomonę, patvirtinti tam tikrą nuomonę, jeigu jinai laiko, kad mm, viena ar kita ES valstybė narė pažydinėja ES teisę. Ir e, komisija gali paduoti valstybę narę į teismą. E, šiuo atveju mm, ta nuomonė ir yra pažinimo procedūros dalis, tačiau trūksta vieno formalaus ligmens, kada komisija jau aptarė su valstybė narė, kokios problemos iškilo realiai įgyvendinant Europos teisės aktą. Taigi, e, galbūt e, e, kai kuris atvejs iš tikrųjų nėra būtina iš karto taikyti pažinimo procedūros, galbūt galima e, šios dalykus spręsti tarp komisijos ar valstybės narės. Na ir dar vienas dalykas, kurį norėtumėm akcentuoti, tai yra, e, kai kalbam apie, tą vadinamą, ES pilotą kaip, e, pilotinį projektą kaip priemonę, reikia naudoti tris kriterijus, tai yra efektyvumą, skaidrumą ir veiksmingumą. Efektyvumas, žinoma, susijęs su tikslais. Problema, kurią mes nustatėme savo tyrimę, yra tai, kad ne visada yra aiškus tikslai ir esame tam tikros dichotomijos, e, tam tikro išsiskirimo tarp to, kaip e, tos tikslus supranta ES pareigūnai ir valstybių narių pareigūnai ir kita vertus, kaip juos supranta tinkamos kitos grupės traukdosi procesą. Pateiksiu pavyzdį, jeigu pavyzdžiui laikoma, kad tikslas e, būtų S pilotinis projektas yra priemonė, tai ES pareigūnai, bei nacionaliniai pareigūnai, ko gero būtų įsitikinę, kad tikslas būtų e, sumažinti pažeidimų skaičių. Tuo tarpu e, suinteresuotos šalis pirmiausiai e, galvoja, kad reikėtų mažinti galimą žalingą poveikį. Na ir iš tikrųjų tokia tikslų supratimo nevienodumas, susiskirimas kartais e, sumažina tą efektyvumą ir be abejo prisideda taip pat ir prie skaidrumo stokos, kadangi būtent per skaidrumą labai svarbu e, būtų užtikrinti, kad visi vienodai suprastų tuos nustatytus tikslus. Ir jeigu e, yra nustatomas tikslas, kad, e, sakysime, S pilot projektas turėtų padinti efektyvumą, tai iš tikrųjų reikėtų pasakyti, kad tas e, pilotinis projektas e, labai padidino sistemos veiksmingumą. Ir vis dėlto e, dėl skaidrumo iškyla problemų, kadangi tiesiog trūksta informacijos dėl bylų nagrinėjimo eigos ir argumentai, ir dėl to, kokius argumentus pateikė tiek įvairios bylos šalis, taip, tiek komisija. Uh, Taigi komanda, kuri dirbo prie šio projekto, e, mėgino pasinaudoti duomenų bazę, kuri yra komisijos e, tinklalapyje, e, kur yra pateikiama medžiaga apie vykdomas bylas ir ta informacija praktiškai buvo neįmanoma naudotis, jinai buvo nenusekli, nebuvo jokių raktažodžių, paieškai ir apskritai informacijos trūko, nebuvo neišsami ir nepilna. Kita vertus, pažydimo procedūra taip pat nėra labai iški, ypatingai kalbant apie taisyklės, kuriomis vadovaujamasi. E, dėl šios priežasties mes norėtumėm rekomenduoti štai ką. Europos Sąjungos pilotas ir pažydimo procedūra turėtų būti turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi viso teisėtumo e, būtina ES teisės aktams įgyvendinti. Taip pat reikia primti privalomą teisės aktą, kuris nustatytų aiškias taisyklės e, tvarkančias abiejų procedūrų eigą. Tokiu būdu būtų užtikrintamas ir teisėtumas, ir daugiau skaidrumo. E, teisiškai privalomas aktas, kurį mes rekomenduotumėm, turėtų būti reglamentas. Ir įvairių šalių vaidmuo čia turėtų būti labai aiškiai išdėstytas. Tarp kita ko reikėtų išaiškinti ir Europos parlamento vaidmenį. Rekomendacijoje mes manome, kad Europos parlamentas yra vienintelė institucija, kuri nėra įtraukta į ES teisės įgyvendinimą. Ir dėl to jisai turėtų būti įtrauktas į skundų nagrinėjimą, sistemingai gaudamas visų skundų kopijas. E, kurių pagrindų keliamas įvairios bylos. Ir tokiu būdu Europos parlamentas taip pat galėtų e, išsameu e, diskutuoti šiais klausimais su tiek komisija, tiek valstybės narėmis dėl to, kaip gyvenama ES teisė, nes e, Europos parlamentas būtų nuo pat proceso pradžios geriau informuotas apie bylos eigą. Mes taip pat manome, kad turėtų būti aiškiai apibriežti laiko terminai, laiko grafikai kada prasideda ir kada baigėsi ES pilotinis e, procesas. Kitaip sakant, neturim e, taikstytis su to, kad e, neformalūs surašinėjimai ir bendravimas prieš oficialiai pradedant ES pilot procedūrą. Po šių mėnesių tarsi nustoja galioti. Kadangi šiuo atveju kol kas nei valstybės narės, nei komisija neturi aiškios procedūros, kuri nusatytų aiškiai suprantamą struktūrą visiems šiam procesam. Toksai teisės aktas taip pat turėtų aiškiai apibriežti, koks yra S pilot e, proceso tikslas, e, ko siekiama per konsultacijas, kad visi aiškiai ir vienodai tai suprastų. Toliau pranešime mes paminėjome, kad tokios šalis kaip e, Junktinė karalystė bei Švedija įtraukė į S-pilot duomenų bazę e, taip pat ir e, skundų teikėjus ir juos įtraukia į pildymo procesų nagrinėjimą. Mes tai rekomenduotumėm taikyti kaip suotinę praktiką visose valstybės narėse. Taip pat Reikia pasakyti, kad e, sprendimus dėl pažydimo procedūrų e, priema komisar kolegija, dėl to šitą medžiagą skelbiama viešai, tačiau es piloto procedūros ir e, jų atveju nutarimai priimami žemesnėme ligmenyje ir nėra viešinami. Taigi reikėtų juos irgi taip pat viešinti, kad visos suinteresuotos šalis galėtų išsakyti savo pretenzijas arba prašyti peržiūrėti procesą. Taip pat siekiant užtikrinti skaidrumą ir veiksmingumą. Aš manau, kad reikėtų e, organizuoti tam tikras e, švietimo kampanijas tam, kad visuomenė taip pat žinotų, kad egzistuoja tas ES pilot projektas e, arba procesas ir taip pat egzistuoja tokios pažeidimo procedūros, kadangi dabar apklausų metu mes sužinojame, kad E, šie procesai iš tikrųjų yra labai nežinomi. Ir netgi valstybių narių lygmenyje įvairiose ministerijose e, apie šias Europos procedūros labai mažai žinoma. Tai tiek iš mūsų. Ačiū ir mes esame pasirengę atsakyti į klausimus arba komentarus. Dankeschön, Frau Balesteros. Gibt es, ja, Frau Lichtenberg. Ačiū. Balesteros, e, ponė Lichtenberger pirmą pasisakys, o po to dar porą kolegų. Irgendwelche Luftlöcher zwischen Frankreich, äh, Frankfurt und Brüssel Ačiū. eingesackt sind. Also Atsiprašau, kad kiek pavėlavau, nes buvo problemų Frankfurte, kai kas įstrigome keliaudami čia. Dėkoju už jūsų pristatytą pranešimą, ataskaitą. Labai atidžiai išsianalizavau ją ir štai, kas man padarė įspūdį. Tai būtų mano komentaras iš karto. Reikia aiškiai atskirti sunkumus sėtinius su gyvendinimu ir tuos, kurie yra susijęs su pažeidimo procedūra, nes jeigu nėra atskiriami tie sunkumai, tai tuomet. Mm, at, šią priemonę paversti visiškai šventą tokioje srityje, kur iš tikrųjų nėra reglamentų. Tai aš norėčiau paklausyti, daugelis e, atvejų yra sprendžiami per ES bandomai projektą. Ką jūs turite galvoje, sakydami, sprendžiama? Uh, Ar tai reiškia, kad um, besiskundžiantysis tiesiog nusprendžia toliau nieko nebedaryti, nes uh, iš nevilties nebemato jokių kitokių išeičių, ar yra um, tas sprendžiama reiškia, kad yra kažkoks tai kompromisas suderintas, kažkas tai um, sureguliuota, sutarta. Turiu tam tikros informacijos iš savo gimto šalies ir iš kaiminių šalių. Ir man atrodo, kad yra galimi vairūs variantai. Daugeliu atveju besiskundžiantieji tiesiog pasiduoda nebekovoja toliau. Komisija galvoja, kad viskas tai jau yra patenkinamas sprendimas, valstybės narės galbūt iš tikrųjų būtų ir kitokioje visai situacijoje, jeigu besiskundžiantieji toliau e, skūstusi. Tai toks yra pagrindinis gal sunkumas. Kaip ES teisė yra taikoma? Ne visuomet tai yra iš tikrųjų, iš tikrųjų išsprendžiama. Kartais žmonės tiesiog e, nusivilia ir pasiduoda. Ir, ir man atrodo, kad reikėtų ne tokių subendrintų duomenų, o reikėtų tikrai labai aiškių, sąžiningų, nuoširdžiai pateiktų duomenų, kad aiškiai žinotumėm, o kokia yra čia ta reali informacija ir ką jūs turite galvoje sakydami sprendžiama. Gali būti konfliktų, pavyzdžiui, turizmo ir ES teisės atvejai, kuomet yra teisės aktų kolizijos galbūt, pavyzdžiui, pastatas yra užbaigtas ir kas. Toliau sakoma, kad viskas jau yra padaryta gerai. Ar tai reiškia, kad jau tikrai tai, tas atvejis išspręstas, ar tiesiog nieko nedaroma toliau? Arba, pavyzdžiui, galbūt e, skundo pateikėjas jau numirė, galbūt e, dar kažkas tai atsitiko ir tiesiog tas e, skundas nebenagrinėjamas. Tai ar tai iš tikrųjų reiškia, kad tai yra išspręstas klausimas? Jūs teisingai sakote, kad reikia, kad procedūros būtų sureguliuotos. Ir jeigu norime tai padaryti, tai tai mums reikia visų pirma detalios informacijos. Kur reikia atkreipti dėmesį, kaip užtikrinti, kad e, tikrai e, skundo pateikėjų teisės būtų garantuotas, kad skundo pateikėjai būtų apsaugoti nuo spaudimo. O kaip dėl valstybių narių, ar jos turi būti ginamos nuo skundo pateikėjų ir taip toliau. Turim tuos dalykus išanalizuoti. Dar vienas komentaras. ne, ne tiek daug gal tai studijai plačiai aptarta, bet man atrodo, tai irgi turi būti turimo omenyje. Tai yra visas tas teisės aktų perkelimo klausimas. viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl yra prastai gyvendinami teisės aktai. Ir jeigu, pavyzdžiui, eina kalba apie kovo su korupcija teisės, aktais, teisės aktus, jeigu jie neįgyvendinami, dažniausiai taip atsitinka dėl Tai, tai galima sieti su vykstančia byla, pavyzdžiui. Jeigu aplinkos apsaugos teisės aktai nėra tinkamai gyvendinami arba sąžiningos prigos prie rinkos e, teisės aktai nėra perkeliami, tai yra labai aiškiai kiekvienu atveju nustatomos priežastys. Labai lengva jas nustatyti. Kai kuriuose valstybėse narėse gali būti aiškiai ats, viskas atsekama iki priežasčių, kodėl yra tas noras vilkinti kažkokio konkretaus teisės akto įgyvendinimą, perkelimą. Um, esu girdėjus tokių dalykų. Taip, mm, mes kol kas neperkelsime to teisės akto, komisija aišku dėl to prieštaraus, bus visa procedūra, paskui bus ginčiama ta pozicija, paskui bus sprendžiama visas lausimas taryboje ir taip toliau. Aišku, valstybė narė pralaimės, tačiau tai ilgas kelias ir reikėtų aiškiai matyti tokius dalykus, kai eina kalba apie netinkamą teisės akto perkelimą ar pavėluotą teisės akto perkelimą. Dažniausiai viskas susiveda į politinės valios trūkumą. Man atrodo, negalėtumėm apsiriboti vien tomis priežastimis, kurias jūs išvardijot. Dabar taip, koreliacinės lentelės, taip, mums jų reikia. Mums reikia paaiškinti komisijai ir jų dėrybininkams tai, kad Mm, nereik, kad jie neturėtų pulti parlamento iš užnugario, neturėtų smokti iš nugaros. Ir, ir tikrai um, taikinimo komitetuose yra nekarta susidurtos tokiais sunkumais. Matau, kad ir kolegos linkčioje pritardami man yra buvę tokių atvejų. Dar vienas svarbus dalykas, kas irgi būtų uh, tolesnis e, penas pamastymui. E, kai na kalba apie įgyvendinimą ar teisės akto perkelimą, labai dažnai uh, mm, tikrai visk, viskas priklauso nuo to, kad trūksta valios tą teisės aktą perkelti. Yra kai kuriuose valstybėse narėse gal, galbūt, mm, tarkim, problema ta, kad yra federalinės struktūros, galbūt dėl aplinkosauginių, pavyzdžiui, teisės aktų, pavyzdžiui, Vokietijai, Austrijai, kitoms federaliniams valstybėms gali tai būti, kad gali būti sudėtinga perkelti aplinkosauginį teisės aktą. Mm gali būti e, tokia federalinė struktūra pasinaudojama kaip būdas e, vilkinti e, tam tikrą perkelimą, bet mes turime analizuoti tai, kodėl tai yra tokia didelė problema būtent aplinkos apsaugos rytyje. Mes esame matę trilogose, kad kuomet kyla aplinkosauginiai klausimai, tai lobistai dažniausiai sukasi į tarybą, o ne į parlamentą. Lab... Akivaizdu, kad čia mes kovojame už savo kampą, tačiau panašu, kad yra daug pastangų, daug, daug sabotažo pastangų ir aš išanalizavau jūsų ataskaitą, tikrai puikia apžvalga. Tai aš norėčiau, kad tokios ataskaitos būtų aptariamos tarybos lygmenių. Aišku, kad taip neatsitiks, nes jų tai nedomina. Jie nori toliau žaisti savo žaidimus. Jiems reikia ES teisės aktų tik tuo met, kai, mm, kai jie nori sužlugdyti savo politinį oponentą. Tai mes turime viską labai detaliai išanalizuoti, ką mes turime omenyje kalbėdami apie efektyvumą, ką mes turime omenyje, kai sakome, kad viskas turi judėti sparčiai. Mm, ar skundą pateikiai paliks taip nuo šalyje, ar, ar efektyvumas reiškia, kad bus daugiau demokratijos ir kad mes visi laikysimės tų pačių žaidimo taisyklių. Ačiū. Ačiū, ponė Lichtenberger, dabar Luidžiui. <clears throat> sono d'accordo anch'io che si tratta di uno studio molto importante. Ačiū, aš irgi e, sutikčiau su tuo, kad tai yra labai svarbi studija. Tai aš irgi kaip ir Eva padėkočiau už ją. Ir norėčiau už tai ką pasakyti. Kas aišku iš studijos yra tai, kad uh, kaip mes ypač pastaraisiais mėnesiais akcentuojame ir aptarinėjame kartu su kitais dviem komitetais. Tai, kad Stoholmas rytis yra labai svarbi. Čia aš siečiau mūsų parengtų taisyklių poveikį, efektyvumą, tai kaip jos yra įgyvendinamas. Nei joks teisės aktas a, nebus geras, jeigu jis nebus gerai gyvendintas. Taigi labai svarbu būtent daryti tą, a, tą, tą ryšį tarp es teisės akto ir jo perkelimo valstybėje narėje, įgyvendinimo, taikymo. tai yra praktinio gyvendinimo per e, valstybės narės teisės aktus. Po to dar to gyvendinimo užtikrinimas. Ir čia mm, matau rimtą kritiką dėl direktyvų panaudojimo. Tas rytį reikėtų ypač išanalizuoti. aktyvų panaudojimas, per nelik dažnas panaudojimas gali būti sėtinas su tam tikromis priežastimis, galbūt subsidiarumu. Ir taip atsitiko, kad dabar turime es teisyną, kuriame yra labai daug gimtų prieštarų. Ir mes turime tuos lausimus spręsti. kalbant apie tarptautinę teisę sprendimus priimamus per direktyvas, reikia turėti omenyje, kad dažnai viskas sėtina su labai ilgais terminais, vėlavimu, gal netgi mm, sudėtingų įgyvendinimų ir gyvendinimo užtikrinimo. Ir ypač tai pasakytina apie aplinkosauginę teisę. pas, štai matau, kad 91 direktyva buvo gyveninta per vėlai, sudėtingai, tai iš tikrųjų, kokia tada prasmė, jeigu valstybės narės mm, priima teisės aktus, bet paskui negali jų tinkamai gyvendinti. Vidaus rinkos rytėje 63 procentai nieko negeriau. Tai sakyčiau, kad arba yra kažkokių tai struktūrinių problemų mūsų procedūrose e, gali būti, taip 26, dabar 28 valstybės narės turim, tai gal iš tikrųjų dažnai Mm, mes nesuprantam vieni kitų kalbos, man tikrai sunku būtų, pavyzdžiui, išmokti bulgarų kalbą, bet ir įveikus tokiu, tokius skirtumus, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie e, labai rimtą vėlavimą perkeliant direktyvas ir jas įgyvendinant, tai tikrai mes turime išanalizuoti šį klausimą. Taigi, mm, kaip mes matome, reikia didesnį dėmesį skirti teisės aktų perkelimui ir įgyvendinimui. Mažiau dėmesio čia skiriama gyvenimo užtikrinimui. Mm, labai įdomus yra tokie pasiūlymai sėtini su ateitimi, kaip užtikrinti, kad būtų laikomas es teisės aktų. Čia mm, turime pamastyti apie teisinių nuostatų sudėtingumą ir kaip tai būtų galima sieti su teisės aktų perkelimo problemomis esu tikras, kad tai, kas buvo paminėta, iš tikrųjų, kalbant apie bandomosius projektus, tai įdomu, tačiau tai jau yra baudžiamosios priemonės, tai yra priemonės, kurios taikomos po to, kai kažkas yra negerai, o tai yra, kalbame apie pažeidimo procedūras ir taip toliau, bet iš tikrųjų reikėtų prieš tai viską daryti, žiūrėti, kad um, perkelimas vyktų sklandžiai. Su Lisabono sutartimi dabar mes um, galime daugiau įtraukti ir valstybinio ir piliečius ir manau, kad tai yra labai svarbu. Dar viena problema, kurią reikia spręsti, tai kad ES piliečiai nepakankamai gerai žino savo teises, todėl nepakankamai tvirtai reikalauja mm, gerbti jų teisės. Jie nežino, pavyzdžiui, kas būtų, jeigu jie pirks kažką internetu, pavyzdžiui, kiek jų teisės galios, kokios tos teisės bus. Manau, kad turime apginti vartotojus, net ir prieš jiems tampant vartotojais. Reikia mm, toliau plėtoti Europos Sąjungą. Bet panašu, kad, na, kol kas ES teisės aktų leidėjai dar neįsisamonina to iki galo. Taigi svarbiausia būtų, kaip tos teisės būtų teisingai gyvendinamos kaip galima užtikrinti tų teisių gyvenimą užtikrinimą, jeigu pilietis net nežino, kokios yra jo teisės. Tad turime geriau informuoti, didinti visuomenės informatumą. Uh, Tai aš manau, studija yra gera, bet turėtumėm dar pasigilinti į tam tikrus dalykus. Ir kas yra įdomu, kad čia parlamentas yra pagrindinis variklis, ne, taryba ar komisija. Mes turime mm, suprasti, mm, kad ES pilietis tai nėra kažkokie tušti žodžiai, tai nėra ideologija, tai yra praktiniai pranašumai, kuriuos ES teisės aktai turi suteikti ES piliečiams. Taigi, labai svarbu pagerinti visuomenės informatumą apie jų teises. Ir aš manau, kad vėliau, kai kalbėsime apie Stoholmą, dar galėsime sugrįžti prie tų dalykų. Time, bet. Ačiū, Luigi, ponia Stan. Viel gesagt worden. Ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich für die Studie. Ačiū, buvo daug minčių išsakyta. Aš irgi norėčiau prisijungti prie padėkų studijos autoriams ir Aldi frakcijos vardu noriu pabrėžti, kad koreliacinės lentelės yra labai svarbios mums. Mes labai kovojome, kad būtų koreliacinės lentelės Na, aš manau, kad e, taip pat ir ta e, bandomoji procedūra, idealiu atveju turėtų būti paremta tvirtesnių teisinių pagrindų. Apgailę stauju dėl to, kad komisija nelabai norėjo bendradarbiauti atliekančią studiją. Sipernie. Voglio fare solo una chiosa perché siccome e per la verità non è la prima volta, sono totalmente d'accordo con il collega Berlinguer. Ma sono partic- Ačiū. Iš esmės pritarčiau tam, ką pasakė ponas Berlingeris ir ką pasakė ponė Lichtenberger. E, tikrai svarbi studija. O mano komentarai būtų tokie. Ponas Berlinger tikrai labai tiksliai pataikė dešimtuką. Mm, kalbame apie labai techninius dalykus, mm, direktyvas, kurias mes mm, priimame, kartais gali būti perkelimo problemų dėl jų, kartais sudėtinga yra dirbti tais klausimais ir dabar, kai yra krizė Europos Sąjungoje, biudžetai susidėlė su sunkumais, ekonomikos patiria problemų, tai manau, kad svarbiausia siekti didesnės politinės vienybės, tai būtų sprendimas. Ir kalbant apie teisę, Tai tikrai padėtų ES stiprinti, jos socialinę vaidmenį stiprinti. Kalbant apie tai, ką pasakė ponas Berlingeris, kai buvo 15 valstybių narių, politinės sąjungos siekiai davė tikrai reikšmingų rezultatų. Uh, Mm, tikrai galime stebėti reikšmingus pasikeitimus per šiuos mm, dešimtmečius ir mm, tikrai buvo daug energijos, entuzijazmo dirbti šiais klausimais. turime dar 12 valstybių narių, turime bendrą valiutą. Visą tai turėjo sukurti daugiau politinės vienybės, o matome priešingą rezultatą. Matome, jog juntamas susiskaldimas. Kalbėčiau apie tai kiek išaugo procedūrų nuo 500 2011 metais, tai gal iki e, gerokai per tūkstantį anais metais. Pažeidimo procedūros, man atrodo, turėtų aiškiai parodyti, kad yra problemų ne vien tik tai teisės aktų perkelimo srityje. Turime galvoti, kodėl taip yra reikia galvoti iš tikrųjų, ar yra suinteresuotumas e, tinkamai perkelti teisės aktus ir jei ne, kur tos problemos, kokios yra jų priežastis. Kalbėjome apie mm, piliečių teises Buvo paminėta tai, kad piliečiai nepakankamai žino apie visus procesus, apie visus teisinius žingsnius ir taip toliau. Čia, manau, turime turėti omenyje, kad komisija pagal sutartis turi savo įgaliojimus, tik jai vienai pavestas teises ir atitinkamai turime turėti omenyje visas tų galių ribas. Ir dėl to, ką pasakė mm, ponė Lichtenberger, visas tas keitimasis nuomonės, nuomonėmis ir taip toliau. Turime padaryti išvadas, bet kokios bus tos išvados, ką pasakys parlamentas dėl šios ataskaitos. Yra daug pozityvių aspektų, aš puikiai suprantu. Uh, ir, ir tą susirūpinimą, kurį kolegos išsako, bet na, mm, aš nu, dabar lauksiu, kokia bus mūsų pozicija. Prieš suteikdama žodį, ponė Lichtenberger, ir aš dar norėčiau pridurti porą pastabų. Turiu klausimą. Jūs sakėte, kad parlamentas turėtų būti įtraukiamas į skundų procedūrą nuo pat pradžios. Aš manau, kad tai yra teisinga, bet turėčiau pasakyti, kad iš mano patirties dėrybų su komisija ir taryba dėl koreliacinių lentelių taikymo mes nesugebėjome prastumti to institucinių lygmenių ir, ir kokia yra mūsų patirtis yra ta, kad taryba, valstybės narės neteikia informacijos komisijai yra blokuojamos įvairios teisinės procedūros ir yra buvusių tokių situacijų, kuomet taryba pasakė, kad e, jeigu komisija turi e, pagrindimą, kodėl yra reikalingos koreliacinės lentelės, tada taip, bet taryba naudoja tai, komisija naudoja tai kaip įrankį gauti koreliacinės lentelės, tačiau nenori mums duoti tų koreliacinių lentelę. Jūs sakote, kad jie yra atsakingi už tai, kad sutar, už, už sutarčių gyvenimą ne parlamentas. Teisingai, jūs teisingai kažkai, tačiau uh, parlamentas yra atsakingas už tai, kad kom, už, už, užtikrinimą, kad komisija laikytųsi savo prievolių, vykdytų savo prievolės ir tam mums reikia atitinkamų įrankių. Tai mano klausimas būtų toks, ar galėtumėm dirbti štai taip, kad jei visi. Uh, skundų pateikėjai um, uh, sijungtų ir nusiųstų peticiją parlamentui ir komisijai vienu metu, uh, peticijų procedūrą parlamentas dalyvautų ir tada turėtų teisę gauti iš komisijos. Tai mano klausimas būtų toks, ar jūs analizavote tokią galimybę? Jei taip, tai ką galvojate apie ją? O dabar suteiksiu žodį poniai Lichtenberger. Aš norėjau tik tai tarti keletą žodžių apie tos klausimus, kuriuos iškėlė mano kolegos. Daugelyje komitetų matau, kad svarstamos nespecifinės Europos teisės priemonės. Anksčiau mes svarstame direktyvas, reglamentus, vėliau prisidėjo komunikatai, O dabar mes turime dar ir darbuotojų darbo dokumentus. Ir niekas nežino, koks yra tokių dokumentų statusas. Iš esmės, tai reiškia, kad dokumentai yra skirtingi, kai kurios valstybės narės labai rimtai į kai kurios iš jų žiūri. O kitos gi teigia, kad niekas nesidomi darbo dokumentais ir taip toliau. Dažnai mūsų yra klausima, ką reikėtų su visu tuo daryti. Mes siunčiame išsamų laišką komisijai ir tuo viskas baigėsi, o tada jau komisija daro kažką. Taigi būtų labai įdomu pakalbėti apie instrumento pasirinkimą ir apie specifinę nuostatų prigimtį, nes tai yra susijęs su įgyvendinimu ir tai taip pat yra susijęs su skundų procedūra. Aš savo pačios šalyje tą matau, bet žinau, kad ir kitose šalyse taip pat, taip pat vyksta. Be to, instrumentai yra migloto pobūdžio. Jų įgyvendinimas ir perkelimas į nacionalinę teisę reikalauja papildomų pastangų, papildomo darbo, o tai prisideda prie sumaišties. Taigi pagrindiniai tikslai, kuriuos siekia ES, yra arba sumenkinami, arba dar labiau sugriežtinami. Kuo miglotesnė ir negriežtesnė priemonė yra, tuo sunkiau bus ją įgyvendinti ir tuo didesnė pažydimo procedūros taikymo galimybė. Be to yra ir daug skirtingų nuomonių, teisinių nuomonių ir kartais tai gali turėti labai neigiamą poveikį. Aš žinau, kad teisėkuros pasiūlymai, į kurių rengimą įeina ir parlamentas, yra kompromisiniai, net kai jau trilogo metu mes bendraujame ir su taryba. Taigi mano klausimas yra toks. Kaip Jūs manote, kokių reikia tolesnių žingsnių? Ir dar norėčiau grįžti prie instrumento pasirinkimo klausimo. Kai mes svarstame šią ataskaitą ir metinę ataskaitą, bei teisės aktų įgyvendinimo ataskaitą mes turime kalbėti apie tai, kaip pagerinti ir ES bandomai projektą, nes nėra numastyta jokių galtinių terminų, nėra taisyklių. Ir norėčiau grįžti prie kolegos Lėnė pasisakymo. Kaip parlamentas gali kontroliuoti komisijos darbą, nes parlamentas turi tokį vaidmenį. Ką parlamentas gali daryti, jeigu nėra laikomasi skaidrumo reikalavimų? Aš manau, kad mes turėtume žvelgti šį klausimą per institucinio trikampio prizmę ir tai yra esminis klausimas. Negalime leisti tokios situacijos, kai taryba slepia kažką nuo komisijos, o komisija nepateikia parlamentui. Mes turime labai išsamei panagrinėti šį klausimą ir turėtume pateikti savo pranešime keletą rekomendacijų, kad šie klausimai būtų išspręsti. Kalbu apie skaidrumą, apie ES bandomąjį projektą. mes turime e, pateikti e, savo nuomonę. Ne visuomet e, ją gauname nacionaliniu lygmeniu, bet patys galėtume prie to prisidur, prisidėti, pateikdami aiškius pavyzdžius, kas nepasiteisino. Iš esmės šis tyrimas yra labai naudingas, labai geras ir juo turėtume naudotis kaip pagrindu tolesniam darbui. Ir aš lauksiu toliau, lauksiu tų pasiūlymų, kuriuos jūs vėliau pateiksite. Ačiū, suteiksiu žodį poniai Balesterus. Dėkoju už įdomius klausimus, už diskusiją, kuri įvyko po mano pristatymo. Dabar koksgi galėtų būti Europos parlamento vaidmuo? Taip, mes analizavome, kaip geriausia būtų galima įtraukti parlamentą į skundų nagrinėjimo procedūrą. Taip, vyko du bandomieji projektai - skundų ir peticijų. Ar tai padvigubintų naštą skundo pateikėjui? Mes manome, kad yra labai konkretus aspektas, kai laiškas arba skundas yra registruojamas komisijoje. E, tai būtų tas momentas, kai automatiška šio laiško arba skundo kopija būtų perduota Europos parlamentui. Galbūt galėtų būti tam tikras kontaktinis centras, per kurį E, pagal politikos rytis būtų perdodamas toks laiškas arba skundas. Po atliktos analizės mes nusprendėme, kad peticijos turėtų išlaikyti tokį patį ro vaidmenį ir mes manome, kad parlamentas turėtų būti įtraukiamas į skundų sprendimą. Dabar dėl informacijos stygiaus, informacijos pateikiamos valstybių narių komisijai kalbu apie bandomąjį projektą, apie pažeidimo procedūrą, mes sutinkame, kad valstybės narės ne visuomet yra atviros ir dėl tos priežasties mes manome, kad įtraukimas į skundo pateikėjo į bandomai projektą padidino veiksmingumą. Dėl tos priežasties mes manome, kad pilotinio projekto metu didesnis skaidrumas ir galimybės prieiti prie domenų bazės galimybė skundo pateikėjų nebūtų jokia grėsmė nei komisijai, nei kitoms institucijoms. Tai tiesiog padidintų bandomojo projekto veiksmingumą. Dėl direktyvų ir dėl e, direktyvų perkelimo sunkumų. Tokie sunkumai kyla dėl teisėkuros procedūros ir dėl to, kad e, kompromisai padaro tekstą netokį aišku kadangi nėra jokio kito e, mechanizmo, kuris galėtų pakeisti esamą sistemą be jų egzistuojančio, mes manome, kad valstybės narės turi užtikrinti tinkamą struktūrą dėrybų metu nustatyti realų terminą, perkelimo terminą. Ir valstybės narės turėtų konsultuoti su savo šalių nacionalinėmis federalinėmis struktūromis, kad būtų laikomasi perkelimo terminų. Mes taip pat manome, kad perkelimo įgyvendinimo padėtį galima pagerinti, jeigu komisija renktų tokius perkelimo įgyvendinimo planus ir paaiškintų, kur gali kilti sunkumų perkeliant teisės aktą arba jį gyvendinant valstybėje narėje. Ir jeigu tokie perkelimo gyvendinimo planai būtų svarstomi atskiruose susitikimuose, tai būtų gera mintis, nes jie buvo vykdomi keliu, keletų atvejų. Dabar dėl reglamentų. Sunkumas čia yra tas, kad valstybės narės nesiunčia teisės aktų pagal kurios yra gyvendinami reglamentai e, komisijai, todėl neįmanoma niekaip e, kontroliuoti valstybių narių. Aš pritariu e, tiems, kurie sakė, kad būtų gerai, kad reglamentai siektų numatytų tikslų, tačiau komis, e, parlamentas turi pasirūpinti, kad komisija taip pat stebėtų, kaip yra gyvendinami reglamentai. Dar Kalbant apie perkelimą, aš norėčiau pabrėžti, kad yra pastebėta daugiau pažydimo procedūrų. Ir taip yra dėl to, kad komisija e, šiam darbui skyrė prioritetą. Valstybės narės baiminasi e, nuobaudų gavimo. Ir dabar matome, kad perkelimo atvejų yra daugiau prasidėjus pažydimo procedūrai. Taip pat mes pastebėjome, kad direktyvų perkelimas po Lisabono sutarties pagerėjo. Taigi mes skatiname parlamentą pasirūpinti tuo, kad komisija sistemingai naudotų 263 straipsnį. Toliau dėl duomenų. Jūs siekiate duomenų dėl bandomojo projekto. Problema yra tokia, kad tokių duomenų nėra. Mes negalėjome rasti tokių duomenų, nes nėra galimybės prieiti prie tokių duomenų. Visa informacija susijusi su bandomojo projektu yra duomenų bazėje. Mes projekto komandą prašėme prieiti prie šių duomenų, tačiau mums prieimas nebuvo suteiktas, todėl tokių domenų neturime ir mes manome, kad sistemą reikėtų pagerinti, nes ji yra susijusi su viešais ES teisės aktais. Tokia informacija yra vieša, kaip konkretus teisės aktas yra aiškinamas, kaip jis yra įgyvendinamas. Aš nemanau, kad čia turėtų egzistuoti konfidencialumo reikalavimai. Tokia informacija turėtų būti vieša, bent jau e, skundo teikėjams bei Europos parlamentui. Jeigu Europos parlamentas neturi galimybės prieiti prie domenų bazės, tai jis turėtų būti įtrauktas per kitą sistemą, įtraukiant parlamentą į skundų nagrinėjimo mechanizmą. Tokiu būdu parlamentas galėtų naudotis bandomą projekto domenimis. Ir aš manau, kad tai padidintų visos sistemos efektyvumą. Ačiū. Pone Lichtenberger. Aš turiu pastabą. Iš tiesų nepriimtina. Kalbame apie tyrimą Buvo atliktas tyrimas ir jo rengėjams nebuvo leista prisijungti prie duomenų sistemos. Mes norime pažiūrėti, kaip veikia šis bandomasis projektas ne tik skundo pateikėjų atžvilgių, bet apskritai. Jeigu mes norime tokios informacijos, turime pasitikti pasirūpinti, kad tiek parlamentas, tiek ir e, tyrimo komanda galėtų pasinaudoti tokiais duomenimis, nes e, kitu atveju, kaip mes galime žinoti, kaip e, veiksmingai veikia šis projektas. Ar remintis tuo, kad skundo pateikėjai atsiemė savo skundus arba toliau nepatikė jokios reakcijos, galbūt jiems yra daromas spaudimas, aš nežinau, bet tai yra visiškai nepriimtina. Komisijos atstovų čia yra, galbūt mes galėtume paklausti, kokia yra to priežastis. Aš manau, kad yra iš komisijos atstovų, sako pirmininkas, bet aš nežinau, ar komisijos atstovas galėtų atsakyti į tokį klausimą, ponas Karl von Helmis. Ačiū už galimybę pasisakyti, dėkoju už atliktą tyrimą. Mes gavome tyrimo ataskaitą tik praėjusį penktadienį, todėl negalėčiau sureaguoti į atskiras tyrimo ataskaitos dalis, bet esu pasirengęs peržiūrėti šią ataskaitą, toks yra mūsų darbas ir turėsime tą padaryti. Dėl galimybės prieiti prie duomenų. Ne, žinoma, mes siekime padėti tyrimo komandai ir bandėme padaryti viską, kas įmanoma pagal galiojančias taisyklės. Galimybė prieiti prie duomenų, kuriuos reglamentoja duomenų apsaugos reglamentas, yra reglamentuota labai aiškiai ir mes kolegoms turėtume juos pristatyti, bet bet kuriuo atveju pasikeitimas nuomonėmis buvo labai išsamus ir visapusiškas. Kilo šiokių tokių minčių, yra dalykų, dėl kurių mes nesutarėme, mes esame pasirengę juos aptarti, bet aš pirmiausia norėčiau išsamei panagrinėti tyrimo ataskaitą, o po to perei, peržiūrėti ją papunkčiui. Tokiu būdu mes galėtume konstruktyviai pateikti savo atsakymus. Pone Lichtenberger. Bet aš norėčiau paprašyti jūsų paaiškinti, kaip duomenų apsauga čia yra susijusi. Mes kalbame ne apie asmens duomenis, mes kalbame ne apie tos duomenis, kurie turi būti saugojami. Mes kalbame apie tai, ar ES teisės aktai yra vykdomi ar ne. Žinoma, gali būti teisės aktai susijęs su asmenimis. Aš nenoriu žinoti informacijos, ar tai buvo ponas Maier ar pona, ponas Roberto Mosi. Aš tiesiog noriu žinoti, kuriuose sritise daugiausia skundų buvo pateikta ir kas vėliau atsitiko su tais skundais, ar buvo pradėta pažeidimo procedūra, ar skundo pateikėjas buvo teisus, mes pagidavome gauti tokio pobūdžio informaciją. Jūs žinote, kad aš pasisakau labai griežtai už duomenų apsaugą, bet šiuo atveju mes kalbame apie teisės aktų įgyvendinimą. Tokio pobūdžio duomenys tai nėra asmens e, informacija, tai nėra asmens informacija apie komisijos narius. Ar norėtų kolega iš komisijos atsakyti? Kolega Mikaeva, per approfittare di questa discussione. Aš norėčiau pakomentuoti Evos pasisakymą. Aš nežinau, e, koks labai tiksliai išsamei yra tas reglamentas ir jo nuostatos. Bet e, tai tikrai nėra susijęs su asmens duomenimis. Galbūt mes turėtume peržiūrėti, iš, pažiūrėti iš kitos pusės į savo atsakomybės sritį ir galėtume e, rasti būdą paskatinti komisiją atsižvelgti į mūsų reikalavimą tokiomis aplinkybėmis pateikti duomenis. Duomenis tiems, kurie mums čia dirbantiems yra svarbus. Mes būtume dėkingi už tokią informaciją. Ja, šlaim. Taip, labai geras pasiūlymas. Mes kreipsimės į teisės tarnybą, parengsime laišką ir siūlyčiau, kad būtent tokį kelią rinktumėmės. Pone Lichtenberger, atsiprašau, bet norėčiau labai trumpai dar pasisakyti. Aš, ar aš klausiu, ar asmenys nuo 16 iki 18 vairuojantis motociklą padaro daugiau negu kad asmenys e, nuo 25 metų? Pirmininkas. Taip, viskas aišku, mes paprašysime teisės tarnybą paaiškinti šitą klausimą ir dabar norėčiau baigti svarstyti šį klausimą pasikeitėme nuomonėmis. Aš galiu tik pažadėti, kad, sako ponia Lichtenberger, atsižvelgsiu visas išsakytas pastabas, įtrauksiu jas į savo pranešimą ir e, lauksiu kitų jūsų pastabų konkrečiais klausimais. Pirmininkas, norėčiau padėkoti dalyvavusiems ekspertams. Išsamei peržiūrėsime jūsų atliktą tyrimą ir ataskaitą. Ta pati pažadėjo padaryti ir komisija. Dabar kitas dar, e, mūsų darbo atvarkės klausimas - ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Kolega Karim, prašom. Ačiū pirmininkė. Pradėti norėčiau nuo padėkos kolegoms. Štai, kad jie pateikė mano pranešimui pakeitimų Projektas buvo pateiktas komitetui dar Liepos mėnesį. Iš principo šitie pasiūlyti pakeitimai buvo labai e, konstruktyvus, labai naudingi ir e, mes daugiau su komitetu e, pagername tekstą, kuris turėtėjo siekiamo tikslo. Na, tas dokumentas buvo pateiktas, reaguojant į komiteto siekį užtikrinti, kad komisija darytų savo darbą. Aš manau, kad komisija iš tikrųjų turėtų imtis priemonių e, supaprastindama teisės aktus, sumažindama naštą, kurį manoma ir panašiai. E, na ir e, pirmiausiai esama kelto tokių smulkių principų, kurie yra labai svarbus e, mūsų parlamento diskusijoms, e, siekiant užtikrinti, kad teisės aktai atitinka tikslus. Aš savo pranešimo projekte ir parengiau keletą rekomendacijų pagristų tomis idėjomis, pavyzdžiui, e, yra reikalaujama e, sistemingai peržiūrėti poveikio vertinimus parlamente, laikantis parlamentinių svarstymo procedūrų. E, E, taip pat komisijai svarstant e, teisėkos procese Baltosios knygos e, stadijos dokumentus, kadangi mes siekiame užtikrinti geresnį teisėkos projektą laikantis tarp institucijų sutarimo. Buvo pateikta visa eilė pakeitimų. Mano kolegė Rebeka šiuo metu nesu mumis salėje, bet jinai pateikė nemažai įvairiausių E, dokumentų ir pirmiausia rekomendacijų esmė buvo ta, kad e, dalį procedūrų, kurį manoma reikėtų perkelti nuo paneuropinio ligmens iki vietinio ligmens. E, Geresnės įsiekros procesas yra universalus procesas ir šių principų turėtume laikytis visuose teisėkros proceso etapuose. Tai yra savotiškas teisinys tos minties, kurio buvo šituliuota ankstesnėse ataskaitose. Toliau, kalbant apie tam tikrus um, pagražinimus, fiksavimus, vėlgi aš galiu pasakyti, kad e, e, tas e, reiškinys ne visada yra neįgiamas, nes kai kada iš tikrųjų valstybės narės nori užsiekinti aukštesnį apsaugos lygį, kaip pavyzdžiui, vartotojų teisų apsaugos ar panašiai. Tačiau reikia labai aiškiai išaiškinti, kur iš tikrųjų atsiranda biurokratinės kliūtis. Ir aš pritarčiau Rebekos rekomendacijai, kad valstybės narės taip pat turėtų sąžiningai elgtis e, ir atvirai pasisakyti e, apie tokius E, pagražinimus arba sugriežtinimus teisės aktų, kada jie yra perkeliami nacionalinė teisė. Nes e, labai dažnai dabar mes matome, kad iš tikrųjų valstybių narių e, nacionalinės teisėkuros institucijos dangsto savo dėsnės ar mažesnės nuodėmės e, europinių lygmenių. Taigi labai svarbu, kad ir procesai nacionaliniuose teisėkuros procese e, taip pat būtų visiškai skaidrus ir skaitingi piliečiams. Na ir Dar grįžtant prie vieno iš Rebekos pasiūlyto pakeitimo, e, siūlymas perkelti į pirmą pastraipą e, minti, kad e, Europos teisės aktai turėtų įnešti aiškę pridinę vertę ir minimaliomis sąnaudomis turėtų duoti maksimalios naudos. Na, be abejo, tai yra mintis, kuriai negalima prieštarauti, kuriai ne, neišeina prieštarauti, su kuria negali nesutikti. Taigi galiu pasakyti, kad dauguma pateiktų pakeitimų, kurie man iš esmės primtini, vienas iš pakeitimų, kurių pasiūlė mano kolega su delegacijos aktais, e, aš norėčiau paliesti ypatingai. E, tai yra svarbus dalykas ir mes iš tikrųjų turėtumėm skirtiem deramą dėmesį. E, nes nėra prasmės parlamentui draskytis dėl kai kurių dalykų, kurie vėliau santykius tarp institucijų vis tiek lieka ignoruojami. Na ir Dar norėčiau e, e, pritarti minčiai, kad ES teisės aktai, jų projektai turėtų būti aiškiau suprantami plačiai visuomeniai. Labai svarbu yra įvertinti galimą naudą ir e, apšvelgti taip pat, kaip Europiniai teisės aktai gali padėti sumažinti tam tikras sąnaudas, tam, kad Europos piliečiai aiškiai suprastų, kokią naudą duoda Europiniai teisės aktai. Uh, E, e, kito kolegos e, pakeitimai man visai patinka, išskyrus tai, kad man neraminėjo mintis dėl Europos valstybių narių nacionalinių parlamentų na, vaidmens be abejo, rūdinos kortelės procedūra gali prisidėti prie to, kad nacionaliniai parlamentai įgytų tam tikro daug, didesnio svorio Europinių sprendimų priimimo procese, bet e, tikrai neturėtumėm kalbėti apie nacionalinę vetavimo teisę. E, taip pat, jeigu mes kalbame apie tam tikrą mechanizmą, kuris e, leistų E, sukurti tikrai pridamtinę vertę europiniam ligmenyje, e, tai turime užtikrinti, nes kitaip e, nacionaliniai parlamentai niekada nepritars šitoms iniciatyvoms. Na ir pabaigai norėčiau pasiūlyti plenarnę posėdžiui iš tikrųjų labai pozityvę, labai gerą ataskaitą šio klausimu, kur yra surinktos įvairių suinteresuotų grupų idėjas. Atsirado tam tikras vėlavimas dėl irgi šities EFKO komitete, bet aš labai tikiuosi, kad lapkričio penktą dieną mes jau galėsim visą dokumentų paketą pristatyti plenariniam posėdžiui. E, tiesą sakant, yra svarbi data e, Junktinės karalystės parlamentinėje istorijoje, kadangi e, tą dieną buvo mėginama iš tikrųjų sužlugdyti Junktinės karalystės parlamentą, išsprūdinti jį, tačiau tikiuosi, kad mūsų dokumentas tokią pat istorinę datą pateiktas, e, tikrai nesukels panašus sprogimo efekto. Na, aš taip pat labai e, tikiuosi ir labai tikiuosi, kad e, jokių sunkių pasiekmių nebus. Noriu padėkoti ponui Karimui ir lauksime komentarų. Jeigu EFKO visos sąlygos bus įvyktos, tai mes tikrai galėsime balsuoti. O dabar norėčiau perėti prie mano e, pateikto pranešimo dėl bankroto bylų dalinio keitimo. Mes jau pateikėme šią temą e, savos iniciatyvos pranešimą. Komisija e, savo pateiktą pasiūlymą ir grindė e, tuo mūsų savo iniciatyvą pateiktų pranešimu. Ir dabar mes galime tik tai palaikyti komisijos iniciatyvą, nes ten viskas daugiau mažiau atitinka mūsų pasiūlymus. Aš iškeliu tik tai porą smulkių pastebėjimų. Jie yra veikiau techninio pobūdžio, ne esminiai, tai yra tam tikris korekcijos, tam tikri patikslinimai tuose pasiūlymuose. Aš, pavyzdžiui, minėjau, kad e, kartais galima kalbėti apie bendrovių grupių nemokumo problemą ir mes turime sustiprinti šioje srityje esančias galimybės, e, nes ekspertai e, mums pasakė, kad tai yra vienas didžiausių sunkumų, su kuriuo susidurėme, kad iš tikrųjų taikoma e, bankruoto bylų teisė standartiniu būdu. Tai būtų vienas iš tokių kritinių E, klausimų ir taip pat esama keleto techninio pabudžio pakeitimų. Patinka, kai mes kalbame apie e, vadinamai komį, tai yra bendrą interesų centrą, e, taip pat apie likvidatorių vaidmenį, kada kalbame apie antrinės procedūras. Tačiau, bet kuriuo atveju, e, ne, neteikėme jokių esminių pakeitimų pirminiam komisijos pasiūlymui. E, taryba Lietuvos pirmininkamo laiku e, turėtų gauti reikiamus įgaliojimus iki metų pabaigos ir tikiuosi, kad šį teisės aktų paketą mes baigsime nagrinėti iki parlamento kadencijos pabaigos. Aš taip pat dalyvau neformaliame tarybos posėdėje, taigi aš žinau, kad ir ten yra platus komisijos pasiūlymo palaikymas. Be abejo, kartais iš tikrųjų galima sprandas smulkmenose, taigi niekada šimto procentų negalime būti tikri, kokie bus galtiniai rezultatai, tačiau bent jau būsime iš tikrųjų pasirengę daryboms iš karto, kai tik tai taryba e, patvirtinti savo darybinius įgaliojimus. Tiek norėjau e, pasakyti apie e, šitą pranešimo projektą. Turime 62 pakeitimo projektus. E, vėlgi daugiausiai ir techninio pobūdžio. E, na ir ar būtų dabar kokiu nors e, komentaru ar pasiūlymu, ponas Belingė? Aš daugiau Sergio Koferato, tai yra šešėlinių pranešėjų, peržiūrėjau šį pranešimą, šį pasiūlymą. Deja, jisai šiandieną salėje mm, nedalyvauja. Negalėjo atvykti, nes yra užimtas savo asmeninių darbų. Taigi norime padėkoti pranešiai už pateiktą pasiūlymą ir už e, tai, kaip buvo su juo dirbama. Dabar turbūt negalime gilintis į smulkmenas, į visas pasiūlymo e, detalės, kadangi neužteko tam laiko, ateityje aš įsivaizduoju, kad galbūt dar rasime laiko išsameu apžvelgti pranešimui, tačiau man pasirodė, kad pančias iš tikrųjų e, laikosi nuseklios linijos, e, kuri nenukrypsta nuo komisijos e, siūlomų idėjų. Mes iš tikrųjų kalbame apie struktūrą, kur reikėtų sukurti bendrijos lygmenį ir kuri būtų e, naudinga, padant gelbėti bendrovės atsidūrusios sunkia padėtyje. Taip pat e, siūloma išplėsti taikymas rytį hybridiniams procedūroms, tai yra prieš bankrotiniams procedūroms. E, nors galbūt vertėtų šiek tiek padiskutuoti tą dalį, kur kalbam apie skolų restruktūrizavimą. Parlamentas jau yra apie tai užsiminęs viename iš pranešimo punktų ir aš manau, kad ir komisija, ir pranešėjai turbūt turėtų e, šiek tiek e, nuodugniau pagalvoti apie tai, kur vis dėlto yra, e, kur vis dėlto glūdi pagrindiniai interesai. Reikėtų užkirsti kelią palankiausio teisminio proceso paieškoms. Kalbant apie antrinės procedūras, mes turėtumėm įsikilinti į smulkmenas, tačiau tikslas lieka bendras. Mes siekiame, kad būtų geriau koordinuojama veikla tarp antrinių ir pirminių pagrindinių procedūrų. E, ir mes taip pat pritarėme e, e, tam, kad reikia plačiau šviesti visuomenės suinteresuotas grupės dėl bankroto procedūrų prieinamumo Tai iš tikrųjų gera mintis, tik tai reikia pagalvoti, kaip praktiškai ją gyvendinti. Na ir dar vienas dalykas, kurį mes manome, reikėtų kreipti dėmesį, e, tai yra būtent bendrovių grupės, ypatingai didelės bendrovių grupės. Iš tikrųjų, turbūt turėtume kalbėti ne vien tik tai apie įvairių procedūrų koordinavimą, kaip to iš pradžių prašė parlamentas, bet reikėtų imtis ir gilesnių priemonių. Labai ačiū. Na kągi, bus dar daug galimybių apsvarstyti šį klausimą. E, pakeitimų teikimo e, galvis terminas yra spalio pabaiga, o dabar galime perėti prie kito klausimo, tačiau čia iškilo problema. Kiti du klausimai, 8 ir 9, yra mm, pono Rapka ir ponas Tain e, pranešimai, tačiau abiejų kolegų čia nėra, nors ponė Tain netrukus turėtų atvykti. pasakė, kad ponė Tai nebegalės sugrįžti į posėdį, kadangi turi dalyvauti kitame posėdėje. Vėlgi, nematau jokių rimtų problemų su jos pranešimu. Austrijos matos prisijungimas prie 1965 e, metų Hagos konvencijos. E, vėlgi, galtinis terminas teikti E, pakeitimams yra spalio 9. E, čia problemų nematau, tačiau yra kitas pranešimas, pono Rapkai pranešimas ir aš nežinau dabar, ar mes turėtume daryti pertrauką, ar tiesiog šiandien antraukti posėdį ir grįžti šios temos rytoj. Gal tada iš tikrųjų e, rytoj draugė su pono Lopes pranešimu galėtumėm, išnagrinėtumėm. Galbūt galėtumėm tą progą išnagrinėti 30 punktą. Tačiau tvirtindamas darbo tvarkę e, planavo. Tačiau štai matau atvyko panas Rapkai. Taipgi problema išspręsta. Jūs labai šiltai sveikiname, ponia Rapkai. Also wenn ich mir den Zeitplan anschaue, dann hätte ich eigentlich erst um 6 Uhr dran sein müssen. Negalvojau, kad mano pranešimą pradėsime svarstyti taip anksti. Pagal tvarkaraštį planas buvo apie šeštą vakaro, tik tai jo imtis, tai panašu, kad gana sparčiai įveikėte kitus klausimus. Per pirmą pasikeitimą nuomonėmis aš šį pranešimą pristačiau ir kolegos puikiai žino šį klausimą, kurį svarstome. Kaip žinome, vis daugiau piliečių persikelia gyventi į kitą valstybę narę, nei jie gimė ar užaugo ar gavo kažkokius tai dokumentus. Tai e, tendencijos tos plečiasi be to vis daugiau žmonių dirba per sieną ar vyksta studijuoti į kitą valstybę narę. Mm, atrodo, per 12 milijonų es piliečių paliestų šitokią situaciją pagal e, komisijos statistiką. Ir Tuomet keičiantis nuomonėmis, man atrodo, aš akcentavau tai, kad mus domina daugelis klausimų, bet konkrečiai ypač vienas, tai yra tas klausimas, kuris nuolat vis iškyla, e, tai yra tas, kad um, piliečiai sako, štai mano sunus ar dukra nusprendė vykti į kitą valstybę narę, mes, aišku, labai siekiame palaikyti tokius siekius, bet e, tokie žmonės susiduria su didžiuliais biurokratiniais sunkumais. E, todėl komisijos pasiūlymas, kurį svarstome, yra geras žingsnis, gera linkme. Pirmas žingsnis, bet tai yra labai svarbus žingsnis, kad iš tikrųjų, kad nereikėtų labai daug pinigų ir laiko skirti dokumentų gavimui, paskui autentifikavimui, apostiliai, štai puikus terminas. Iš tikrųjų reikia siekti kažkiek bent jau supaprastinti tas procedūras. Mes, na, aišku, nesiekėme to, kad pagrindiniai įstatymai būtų pakeisti. Eina kalba tik apie mm, atitinkamų dokumentų pripažinimo formalumus. Komisija pateikė pasiūlymą, kurį, kaip aš sakiau, ir tame posėdėje tikrai remiu, nes mano manimu tai yra teisingas žingsnis ir aš tai pabrėžiu ir savo pranešime. Esu tikras, kad komisija pristatys visą pagrindimą, visus argumentus, kodėl imamasi tokių sprendimų. Aš tik tai norėjau pasakyti, kad mano manimu komisijos pasiūlymas galėjo būti dar platesnių užmojų. Taigi aš teiksiu pakeitimų pirminiam komisijos pasiūlymui būtent, kad pasiekčiau tokių tikslų, tai yra, kad to pasiūlymo užmojai būtų platesni. Yra nemažai pakeitimų, kaip jūs visi žinote. Kartais reikia techninių tam tikrų korekcijų, norint užtikrinti, kad būtų visi pakeitimai gyveninti nuogdugniai, taigi aš paminėsiu tris sritis, kur siekčiau platesnių užmojų. Visų pirma, tai taikymo sritis, aš norėčiau išplėsti taikymo sritį. Komisija yra pateikusi, nurodžiusi konkrečias rytis, kur ateityje dokumentų pripažinimas turėtų būti įtvirtintas. Man atrodo, kad komisija žengia nepakankamai toli ir todėl aš siekiu išplėsti taikymo sritį. Aš pridūriau papildomų sričių, kur mano manimu neturėtų būti sunkumų užtikrinti dokumentų pripažinimą. Jeigu yra A srityje dokumentai pripažįstami, kodėl nebūtų galima B srityje tokių dokumentų pripažinti savo pakeitimuose. Aš taip pat miniu ir kas turėtų pripažinti tos dokumentus, pasistengiau įvairias rytis, integruoti, kaip galima prasmingiau. Taigi, kaip minėjau, taikymo sritį aš labai siekiu smarkiai išplėsti. Antras rytis. An, antras klausimas būtų autentifikuotos kopijos, patvirtinto, patvirtintos kopijos komisija Mm, sako, kad turi būti siunčiama e, patvirtinta kopija. Daugelį valstybių narių e, tiesiog neegzistuoja tokia sistema, kaip būtų galima gauti patvirtintą kopiją. Mm, Nekralystė, Prancūzija, pavyzdžiui, e, tokios sistemos atsisakyta jau pakankamai seniai. Vokietijoje tokia sistema egzistuoja. Tačiau jei kažkuri valstybė neturi tokios sistemos, tai kodėl mes turėtumėm dabar versti tą valstybę narę, o, įvesti kažkokią naują sistemą dėl e, kopijų tvirtinimo. Man atrodo, paprastos kopijos turi pakakti. Pabaigai e, pereičiau prie trečios pastabos. Tai yra, kas turi būti daroma kilus abejonėms. Aš suprantu, dėl ko nerimaujama gali būti abejojama dėl dokumento galiojimo, dėl dokumento tikslumo, dėl dokumento tikrumo, mm, ypač jeigu dokumentas yra išduoda, išduotas kita kalba, gali būti prašoma vertimo. Komisija tą įvardyjo, manau, teisingai, bet man atrodo, reikėtų kalbėti apie įrodinėjimo naštą. Mes žinome, kas atsitinka tokiais atvejais. Visuomet susiduriu su administraciniais formalumais ir iš karto aišku, ką, pas, ką, ką, ką išgirsti, neaišku, mums reikia vertimo. Tai grįžtame vėl prie tos e, senos problemos, kad žmonėms tai kainuoja. Ir tai nėra vien tik tai biurokratinė kliūtis, biurokratinė našta. Žmonės paskui turės galvoti, ar jiem reikės mokėti krūvas pinigų vien dėl to, kad galėtų įtvirtinti savo teises. Taip gali reikalauti vertimą vertimo, tačiau valdžios institucija turėtų sumokėti už vertimą iš pradžio. Jeigu paskui paaiškėja, kad tarp neoficialaus vertimo ir oficialaus vertimo yra esminiai netitikimai, jeigu tarptų dviejų versijų yra esminiai netitikimai, tai tuomet jau aišku tas asmuo, kuris siekia dokumento pripažinimo, jau turėtų padengti tas išlaidas. Nes aš taip įsivaizduoju, kad asmo greičiausiai bus pateiktų savo vertimo, galbūt ir paliudytą vertimą pateiktų, patvirtintą vertimą patvirtintų, kad būtų galima išsiaiškinti, koks yra to dokumento turinys ir jeigu valdžios institucija pareiškia, kad pavyzdžiui, aš ne, mums netinka toks vertimas, mums reikia oficialaus vertimo, tai tuomet ta valdžios institucija, kuri reikalauja tokio vertimo, turėtų uh, ir apsimokėti tokio vertimo kainą. Ir tik tuo metu, jeigu paaiškėtų, kad yra problemų, kad yra pakankamai didelių netitikimų tarp vertimo, tik tuo met asmuo turėtų padengti galutinę tą kainą, kompensuoti tas išlaidas. Man atrodo, kad iš tikrųjų valdžios institucijos irgi turi prisimti joms tenkančią atsakomybės dalį už tai, kad reikalauja vertimo, o aišku, netitikimo atvejais tai finansuoti tai jau turėtų pats asmo. Reikėtų, aišku, atitinkamo pasiūlymo, ką daryti su keliomis kalbomis išduodamomis formomis, dokumentais. Turėtų būti galbūt ir toks sąrašas įvairių dokumentų formų, gal tai būtų naudinga priedę pateikti. Uh, Ir dabar perėčiau prie išvadų. Aš žinau, kad bus daug prieštaravimų, aš jau girdėjau iš valstybių narių pusės, iš tarybos, kad taip galime paremti, bet. Bet, aišku, nenorime e, sužlugdyti viso projekto e, per dideliais siekiais. Žinome, kad taryba nenori tokių plačių užmojų. Tai Tiesiog norėčiau pasakyti, atsargiai viską išanalizavau ir reakcijos rodo, kad kai kurios valstybės galvoja, kad jų modeliai yra kvestionuojami. Tikrai teisės aktų leidėjai nenori to mes tik tai stengiamės palengvinti piliečių gyvenimą. Ir jeigu um, kyla klausimas, ką reikėtų ar apginti galiojančią sistemą, ar reikėtų palengvinti piliečių gyvenimą kasdienį, tai aš visuomet pasakysiu už piliečių gyvenimo palengvinimą. Uh, mūsų kaip teisės aktų leidėjų tikslas turi būti būtent toks. Taigi aš siūlyčiau tuos prieštaravimus vertinti, op op oponentų tokią nuomonę vertinti iš to, tokio požiūrio taško, pirmininkaujantį Lietuvą dar neįtraukė to į prioritetų sąrašą. Aš suprantu, kad ne viskas gali būti prioritetinis klausimas, tačiau šis klausimas yra tokia sritis, kur mes galėtumėm aiškiai parodyti, jog mūsų atliekamas darbas tarnauja tiesiogiai piliečių interesams. Nes tikrai mums nebedaug liko laiko šioje kadencijoje, taigi jeigu norime um, kažką dar padaryti, tai turime judėti sparčiai, nes po to dar reikės, e, kad tie mūsų darbo rezultatai būtų perkelti nacionalinę teisę, taigi turime sparčiai dirbti. Ačiū. Ačiū, Pons Köszönöm, elnök úr, és szeretném megköszönni Rabkai úrnak azt a, az átfogó munkát, amit e, ebben a jelent. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti ponui Rapkai Jo pranešimas, man atrodo, yra esminis indėlis šioje srityje. Tai tikrai labai svarbus instrumentas, kuriais leis paskatinti judėjimo laisvę, palengvinti judėjimo laisvės įgyvenimą piliečiams. Ir mm, manau, kad tikrai galėčiau pritarti taik, taikymas ties išplėtimui. Aš taip pat galvoju, kad reikia atsisakyti apostilės. Taip pat sutinku su tuo, kad turėtų būti dirbama ir dėl įvairių formų, kaip kad komisija siūlo. Dėl teisinio tikrumo aš sutikčiau su ponu Rapkai, kad tai yra nepaprastai svarbus dalykas. Toliau galėtų būti dar keletas elementų tokių papildomų, pavyzdžiui, dėl prieštaravimo, dėl pasisakymo prieš, dėl apostilės atsisakymo gali kilti tam tikrų teisinių problemų, tai gal reikėtų tuomet sprendimo kiekvienu konkrečiu atveju, kai ponas Rapkai pasiūlė, kad panalizuotumėm konkrečius atvejus, ne visada mes žinome, aišku, kas galutiniam variante vis tik tai apmokės tą galutinę kainą. Trečiame straipsnėje kalbam apie tai, kurie dokumentai būtų laikomi oficialiais dokumentais. Galbūt sąrašas turėtų būti išplėstas, gal reikėtų papildomų dar čia elementų. Vienas du straipsnis. Labai tokio bendro pobūdžio formuluoti nėra detalizuota viskas, tai man atrodo, gal nėra gerai, gal reikėtų daugiau detalių, tikslumo, kad aiškiau viskas būtų. Um, man atrodo, kad uh, Bendrai šis pranešimas tikrai bus esminis žingsnis į priekį, suteikiant didesnės galimybės piliečiams pasinaudoti savo teisėmis. E, Ačiū pirmininkė. Šis pranešimas yra toks dokumentas, kuris, mano manimo, aiškiai parodys, kad mums labiausiai rūpi piliečių poreikiai ir kad mes norime kurti teisės aktus, kurie būtų draugiški piliečiams. Kiekvienas iki. Um, tai iš pilie, piliečiai susiduria su sunkumais, kai, uh, aišku, kai reikia, kai yra reikalama iš jų įvairių dokumentų, dokumentų, kurios sugalvojo kažkokios valstybės narės. Aišku, be dokumentų mes negalime gyventi, taigi šis popieriaus lapas su parašu ir antspaudu tikrai yra svarbus. Tačiau reikia nepamiršti ir modernių komunikavimo priemonių. Pavyzdžiui, per savo Facebook'o paskirą aš matau, su kokiamis problemomis žmonės kasdien susiduria pavyzdžiui, dokumento yra reikalama, kad būtų jisai pateiktas su apostilė, kad būtų e, patvirtintas notaro vertimas ir taip toliau. Yra ir kitokių problemų. Pavyzdžiui, neseniai gavau informaciją iš vieno Lenkijos piliečio, jis aiškino, kad jam teko nekartą stovėti eilėje Varšuvoje užsienio reikalų ministerijoje tam, kad jis gautų dokumentų dokumento apostilę. Paskui paaiškėjo, kad kitoje valstybėje toks dokumentas iš viso nepriimamas. Taigi, reikėtų tų sąrašo dokumentų, kur, kurie būtų vienodinti ir kurie būtų priimami visų valstybių narių administracijų. Tai būtų absoliutus prioritetas, nes kai persikeliame gyvent kažkur kitur, kai vykstame keliauti, kai vykstame dirbti ar studijuoti kitoje valstybėje narėje, visur susidurėme su problemomis dėl dokumentų. Dėl to, kiek juos pripažįsta tos kitos valstybės narės. Tai reikia tokio esminio globalaus požiūrio. Jeigu mums pavyktų tai prastumti, tai uh, piliečiai, manau, palankiau vertintų ir tą visą didžiulę ES biurokratiją. Ačiū. Bitte? E, Berlinguer. Luigi Berlinguer. Luigi Berlinguer. La parola per dire che eh, noi non possiamo considerare... Ačiū pirmininkė. Norėjau tik tai pasakyti, kad mano manimu kalbame apie labai svarbius dalykus. Tai čia gal atrodo, kad tai yra tik administracinės procedūros, bet iš tikrųjų tai yra daug platesnis klausimas. Ir ką Bernardas daro, yra tikrai labai svarbus darbas. Tikrai labai svarbus komisijos pasiūlymas, kuris leis pagerinti piliečių gyvenimą. Mes visi esame nekartą susidūrę su tokia situacija, kuomet teko pateikti vieną ar kitą liudijimą, sertifikatą ir taip toliau. Ir tos biurokratinės procedūros kartais kaupiasi, susikaupia iki tikrai labai didžiulio kalno kasdienėme gyvenime. Aš sakyčiau, kad įvertant to, ką pasakė Bernardas, gal reikėtų tikrai išplėsti tą sąrašą. Ir kai galvojame, kaip padėti piliečiams, uh, su tais visais dokumentais, tai tikrai teik, turėtumėm siekti padaryti kiek įmanoma daugiau. Ir tikrai šioje kadencijoje turėtumėm stengti stengtis padaryti tai, kas yra įmanoma. Gal ateityje galėsime tą sąrašą dar labiau išplėsti, bet dabar bent jau pasiekime to, kas yra įmanoma dabar per šią kadenciją, bent kažkokį dokumentą patvirtinti. Ir galiausiai tikrai noriu labai padėkoti Bernardui už jo atliktą darbą ir mes galime tik tai paremti jį. Das, äh, uh, Dabar suteiksiu žodį vėl pranešėjai. Äh, sollten uns wirklich bemühen. Dėl Luidžio komentaro. Aš nemanau, kad yra problemų parlamente ar komisijoje. Komisija taip pat norėtų, kad šis dokumentas būtų galiausiai patvirtintas. Man susidaro įspūdis, kad visi mes siekiame to paties. Tiesiog turėtume paspausti kitą teisėkuros instituciją. O jeigu tai nepadės, tai turime aiškiai pasakyti, kad dėl tos priežasties piliečiai negali pasinaudoti privalumais, kurie jiems priklauso. Mes tengiamės, tačiau negalime pasiekti savo tikslo. Dėl kitų pastebėjimų. Džiaugiuosi, kad niekas bendrojo požiūrio nekritikuoja, regis, kad pasirinkau tinkamą kelią, esu pasirengęs atvirai svarstyti visus pakeitimus, visus pasiūlymus. Kalbėjo kolegos, sakė, kad galima būtų pridurti dar šį beitą. Bet aš taip pat sutinku su tuo faktu, kad mums yra reikalingas teisinis tikrumas. Ir dėl tos priežasties noriu paraginti jūs teikti pasiūlymus, kurie pagerintų dokumentą. Aš Galiu pritarti jūsų pasiūlymams, tačiau man atrodo, kad sekretariatas siūlo rugsėjo 27 dieną kaip galutinį terminą pakeitimams teikti. Tai yra kitas penktadienis, taigi jūs turite dar beveik dvi savaitės. Ir jau geriau gauti daugiau pasiūlymų ir pakeitimų nei kad mažiau. Aš manau, kad diskusijos vyksta konstruktyvios, galėsime peržiūrėti pakeitimus iš teisinio tikrumo pusės, taip pat galėsiu sustikti dvišalių pagrindų, taip pat ir su šešėliniais pranešėjais. Ir vėliau klausimą galės svarstyti visas komitetas. Taigi aš manau, kad per ateinančius dviejus, trejus mėnesius turėtų būti galima rasti išeiti tą rezultatą, kurį galėsime pateikti dėrybose su taryba. Pirmininkas 27 rugsėjo 12 val. pakeitimams pateikti. Darbo atvarkėje daugiau klausimų šiai popietį nebeturime. Dėl tos priežasties baigiu šiandienos posėdį. Darbą tęsime rytoj ryte.